Uh, bonjour, mesdames et messieurs. Eh, Labą dieną, ponios ir ponai. Sveikinu visus susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Mes, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir aš esu tikras, mūsų stebi ne mažiau kaip šimtas tūkstančių stebėtojų visiems įdomu, kas vyksta Europos parlamente. Dabar mes rengiame viešąjį klausimą dviejų e, komitetų organizuotą klausimą, tai yra Žemės ūkio komiteto ir mūsų e, komiteto, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto klausimas skirtas ūkininkavimui. Ūkininkavimas pavojinga veikla kaip pagerinti sveikatos apsaugą ir saugumą. Jeigu mes tik sakysime, kad ūkininkai gyvena labai gerai, nes gauna labai daug lėšų iš ES ir nemato vargo, tai būsime neteisus, nes ūkininkų gyvenimas ir darbas yra sunkus. Mes turime užtikrinti, kad visose su jų veikla susijusiuose aspektuose, jų darbas neturėtų būti kenksmingas sveikatai. Dėl to šiandien du komitetai, Žemės ūkio reikalų komitetas ir Užimtumo ir socialinių klausimų komitetas suorganizavo klausimus. Mūsų salėje yra Žemės ūkio komiteto nariai, E, taip pat yra ponas Maginis iš Airijos. Airija yra labai įdomi šalis, kaip turinti tvirtą žemės ūkio sistemą. Airija galėtų būti pavyzdys kitom šalim žemės ūkio srityje, daugelie jų yra mm, problemų, kurias Airija jau yra išsprendusi žemės ūkio šalyje. Ekspertam, kurie kalbės šiandien per mūsų prezentaciją, suteiksim po 10 minučių. Aš suprantu, kad 10 minučių nėra didelis laiko tarpas, bet noriu nuraminti ekspertus, pasakydamas, kad Europos parlamento nariai paprastai gauna tik 2 minutės savo mintims ir pozicijoms išsakyti. Taigi mūsų ekspertai gauna penkis kartus daugiau laiko negu mūsų nariai. Taigi, žodis mūsų svečiams. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes Žemės ūkio komitete sakėme, kad turi būti mm, praneštas, parengtas e, pranešimas dėl ūkininkavimo poveikio sveikatai. Airijoje yra nemažai ūkininkų mirčių. 22 ūkininkai yra žuvę savo darbe. Ūkininkavimas yra pavojinga veikla. Dirbama ilgą darbo dieną įvairiomis oro sąlygomis, ūkininkai dirba su įvairia įranga, naudoja chemikalus, gali gauti įvairias kvepavimo takų lygas, žmonės dirba paprastai atsiskyrę vieni ūkiuose, taigi sveikatos apsaugos ir saugumo problemos šiame sektoriuje skiriasi nuo kitų sektorių. Ūkiai dažnai yra ne tik darbo vieta, bet ir šeimos gyvenamoji vieta. Įvairūs sužeidimai ir nelaimingi atsitikimai ūkiuose, sužeistų vaikų skaičius ūkiuose vis didėja. Kai kalbama apie bendrą šalių sveikatos apsaugos politiką, paprastai ūkiai ir ūkininkai yra užmirštami. Turėtume neužmiršti tokio svarbaus klausimo. Mes tikimės, kad per šį klausimą apsikeisime nuomonėmis šiais klausimais, pakalbėsime apie paneuropietišką uh, sistemą siekiančią e, užtikrinti sveikatos apsaugą ir saugumą. Pakalbėsime taip pat apie tokio pranešimo savo iniciatyvą galimybę. Noriu pristatyti du, pradinius, du, du mūsų pirmosius kalbėtojus, tai yra ponas Patrick Griffin, kuris yra Airijos sveikatos ir saugumo e, agentūros vyriausiasis inspektorius, kur dirba uh, jau 20 metų jis yra e, dirbęs įvairiose srityse, taip pat rengiant teisės aktų pasiūlymus, gairias ir įvairias programas šioje srityje. Taip pat dirbęs ir patarėjų Europos Sąjungoje. Jis dalyvauja įvairių e, komitetų veikloje, yra prisidėjęs prie gairių skirtų didesniam saugumui ūkiuose užtikrinti ir prie kitų iniciatyvų. Po pono Grifino kalbės ponas Pedro Delgado Kobos, kuris yra iš Ispanijos, jis yra nacionalinio apsaugos metodų e, centro atstovas. Jis e, prisidėjęs e, savo veiklą įvairiose srityse dirba Europos mm, komisijos ekspertu. Taip pat yra prisidėjęs prie gairių rengimo skirtų e, var, e, darbuotojų e, žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje parengimo. Jis taip pat yra patariamojo komiteto narys, tarptautinio patariamojo komiteto narys Mm. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Patrick Griffin. Prašom. Uh, much, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti Jums už tą galimybę pasisakyti šiandieną klausime ir kalbėsiu apie saugą žemės ūkiją Europos Sąjungos kontekste, o kadangi turiu nedaug laiko, tai pirmiausiai noriu priminti, kad esu pateikęs savo medžiagą raštu. Pirmiausia, tai Airijoje yra a, virš 400 ūkių, 97 1 procentas yra pievos ir 9 procentai žemės naudojama grūdiniams kultūroms auginti. Tai jau pasako viską. Tačiau ūkininkai uh, dirba labai ilgai, o faktiškai atlygis yra pakankamai menkas. Kas dirba žemės ūkėje? Vyresnio amžiaus žmonas, vaikai ir jie visi susiduria su rizika ir tikriausiai virš 400 tūkstančių žmonių vienaip ar kitaip dirba gana rizikingomis sąlygomis Airijoje. Šiuose dviejose žemėlapiuose, kairėje ir dešinėje, jūs matote Airiją ir kairėje pieno ūkių koncentraciją, o dešinėje ūkiai apskritai, kaip pasiskirsto ūkiuose įvairūs nelaimingi atsitikimai. Ir ir mirties atvejai. Kai 15 metais bus atsisakyta pieno kvotų, tai aišku, pats vaizdas pasikeis labai stipriai ir pasikeis gana esmingai. Jungtinė karalystė, Lenkija, Švedija, Danija, Airija ir kitos šalis iš tiesų um, registruoja mirties atveju sukėse situacija gana panaši, o šiuo atveju jūs matote duomenis sukauptus per pastarąjį dešimtmetį airiai. Taigi nelaimingi atsitikimai vyksta nuo kiekvienais metais ir yra to paties tipo. Apskritai airijoje dažniausiai uh, nelaimingi atsitikimai įvyksta su 65 metų ir vyresniais žmonėmis. Jie sudaro apie 50 procentų visų nelaimingų atsitikimų. Tai reiškia, kad galime uh, nelaimingus atsitikimus tiesiogiai susijęti su amžiumi. Jeigu panalizuosime <clears throat> su rimtus susižalojimus, sunkius susižalojimus, kuriuos patiria žmonės, tai yra susižalojimai, dėl kurių uh, priversti tie 10 tūkstančių ūkininkų nukenčiančių kasmet toliau gyventi invalido vežimėlėje. Dar vienas dalykas tai yra saugumo partnerystės, saugos partnerystės. Faktiškai tai yra socialinis dialogas, kuriame dalyvauja visi. Yra parengtas <clears throat> veiksmų planas, septynios darbo grupės veikia ir gyvendina tą planą nuo 2009 iki 2012 metų. O sauga ūkiuose yra užtikri, bandoma užtikrinti, uh, <clears throat> skelbiant gairias, uh, vaizdinę medžiagą, su, kur supažindinama su saugos reikalavimais, taip pat talpinant informaciją internete. Mes taip pat, kaip sakiau, leidžiame įvairius leidinius saugos ūkiuose klausimais. Dabar <clears throat> Tie saugos klausimai apima įvairias žemės ūkio sritis, tai yra vaikus, traktorių panaudojimą, taip pat gyvulininkystės e, sritį. Kokiosgi visgi yra problemos? Nepaisant <clears throat> visų rekomendacijų, kas dvi savaitės Airijos ūkija miršta po vieną žmogų kaip galima pakeisti tą padėtį, kaip galima pakeisti patį mąstymą. Pastaruosius dviejus metus buvo surenkta plati kampanija žiniasklaidoje, buvo panaudoti laikraščiai, nacionalinė televizija, buvo <clears throat> daug straipsnių ir nuotraukos e, tikrų žmonių, kurie prarado ranką e, talpinami žiniasklaidos priemonėse tam, kad e, vaizdiniai suvoktų žmogus apie galimas e, incidentų pasiekmes. Taip pat yra ir reklama. Radio programuose jinai labiau tokio grafinio e, pobūčio apie įvairius nelaimingus nutikimus. Informacija talpinama ir socialiniuose tinklapiuose, tačiau viso to nepakanka, nes nelaimingų atsitikimų nemažėja. Dauguma mūsų ūkininkų tikrai dirba labai geromis sąlygomis, gamina pasaulinio lygio kokybišką produkciją, tačiau saugos klausimai vis dar išlieka aktualūs. Tai neįprastas vaizdas, kurį matote nuotraukoje, nes dauguma mūsų traktorių yra šiuolaikiški, tačiau yra ūkių, kurie naudoja pasenusius modelius ir pavyzdžiui um, um, netgi yra ūkių, kuriuose traktoriuose neveikia stabdžiai. Naudojama sena medienos pjaustimo įranga lentpyvėse arba dirbama labai senose patalpose ir vat nuo stogo, kurį e, pastato, kurį matote e, skaidrėje, nukrito 70 metų vyriškis ir įkrito į duobę, kuri nebuvo tinkamai uždengta ir matote, kas su juo nutiko, bet jam reikėjo rimtos pagalbos ir net degonės kaukės, kad jisai galėtų kvepuoti. Ši nuotrauka rodo, kaip ūkininkas traktoriumi suvažinėjo savo dviejų metų vaiką. Taigi nelaimingų, atsitiki, nu, nelaimingų atsitikimų yra labai daug. Yra metų, kai jų skaičius itin neramina ir mes pabandėme a, surinkę duomenis nubriežti kreivę, kaip sviruoja nelaimingų atsitikimų skaičius ir mūsų a, pata, konsultacinė angetūra juos naudoja. Mes taip pat a, nubrėžėme, gairę, kurie atspindi padėtį per penkerius metus. Ir kaip matote, nors visgi nelaimingų atsitikimų skaičius mažėja, bet jų nėra tiek mažai, kad galėtume jau atsipūsti, nes mirties atvejų skaičius didėja. Taigi ši problema nėra būdinga vien tik Airijai. Su ją susidurėma visame pasaulyje. Nelaimingi atvejai, kai e, žmogus miršta, sudaro ES vidurkis būtų 574 ūkininkai per metus arba per 12 metų 100 tūkstančių. Tačiau e, turiu pasakyti, kad statistiniai duomenys nėra labai tikslus, nes jie nepakankamai gerai surenkami. Airijoje 15 žmonių žūna, šimtui tūkstančių gyventojų, Naujojo Zenlandijoje, Junktiniai karalystėje 9 šimtui tūkstančių gyventojų, JAV ir ES kai kuriuose kitose valstybėse narėse 30 šimtui tūkstančių a, žmonių. Ekonomiškai, politiškai, kultūriniai ir kultūriniai ir socialiniai faktoriai taip pat įtakoja. ES yra 500 milijonų gyventojų, iš jų 17,5 milijonų dirba žemės ūkėje ir miškininkystėje. Mes žinome, kad sukūriama apie 40 procentų ES biudžeto, tačiau kiek iš tiesų aukų būna dėl nelaimingų. Uh, atsitikimų. Jų yra per 600 ir tai yra pačiais konservatyviausiais paskaičiavimais, atsižvelgiant į turimus duomenis apie 27 valstybės narės. Taigi problema nėra būdinga tik vienai valstybei nariai ar kažkokiai šaliai, tai yra europinė problema ir būtina ieškoti europinio tipo sprendimų, kurie leistų sumažinti nelaimingų atsitikimų atvejų skaičių žemės ūkėje. Reikalinga atskira strategija. Mūsų OSH strategija ir teisinis pagrindas nėra pakankamas, nes, sakysime, jisai uh, tik iš dalies privalomas savarankiškai dirbantiems asmenims. Tiksliau, savarankiškai dirbantis asmenys nesilaiko nustatytų reikalavimų. Galbūt, vykdant įvairias reformas, galima a, pagalvoti, kaip susijęti saugą su, pavyzdžiui, tiesioginėmis išmokomis ar a, e, kitais dalykais, kurie a, būdingi mūsų bendrai žemės ūkio politikai. Aš nesakau, kad tą reikia padaryti, bet reikia pagalvoti, kaip galima padaryti, kaip galima susijęti tuos dalykus, gal galima būtų registruoti turimą žemės ūkio techniką, nurodant duomenys apie ją, kiek seniai jinai naudojama ir taip toliau. Gal tai padėtų išspręsti problemą, nes žmogaus gyvybė yra labai svarbus turtas ir uh, nemažiau svarbus turtas kaip gyvūnų gerovė ir nemažiau svarbis rytis kaip gyvūnų gerovė ar um, kiti standartai, kurie nustatomi. Aš aišku negaliu pateikti atsakymų į visus klausimus, aš jų tiesiog neturiu, bet mes tų atsakymų nuolatos ieškome. Tačiau mes negalime ir toliau maitinti Europos um, sąskaitą šitokio skaičiaus mirčių žemės ūkio gamyboje. Ačiū. Toliau pasisakys ponas Pedro Delgado Kobos. Ačiū pirmininkė už kvietimą kreiptis į komitetą smulkių ūkininkų Ispanijos vardu. Norėčiau papasakoti apie tai, kas daroma Ispanijoje saugos ir sveikatos žemės ūkė srityje. Ir galbūt e, galėsiu pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl to, ką galima e, gerinti. Ta nagrinėja nacionalinė saugos ir sveikatos darbė komisija. E, Ispanijoje veikia nacionalinė saugos ir sveikatos darbė komisija ir jo, joje yra darbo grupė, kuri atsakinga yra už žemės ūkio sektorių. Yra taip pat ir nacionalinės saugos ir hygienos darbė institutas. Jis turi teminį portalą, tinklalapį skirtą žemės ūkiui. Be to dar yra valstybinė observatorija, pastebėjimo institucija, užsimanti darbo sąlygom, jie nagrinėja darbo sąlygas, lygina jas tarp įvairių sektorių kartu atliekame nacionalinius tyrimus, e, to, kokios yra darbo sąlygos e, atskirose sritise žemės ūkija. Yra leidžiami leidiniai. Ir kaip sakiau, e, galbūt galėsiu taip pat pateikti ir pasiūlymų, kaip galima gerinti saugą ir sveikatą darbe. Nacionalinė saugos veikatos darbė komisija yra koleginė e, patariamoji institucija, patarė viešosioms e, administracijoms saugos veikatos darbė klausimais. Štai čia matote mūsų komisijos e, tinklalapį, jis nuolat atnaujinamas, ten galima rasti naujausią informaciją apie tai, ką darome įvairiose sritise. Nacionalinėje komisijoje atstovaujama yra penkiom suinteresuotom šalim. Pirmiausia, tai yra vyriausybė, valstybinė administracija, autonominiai regionai, jų administracijos, taip pat kitos institucijos ir visą tai centralizuotai koordinuoja nacionalinis institutas. Komisijos sudėtyje dirba įvairios darbo grupės ir jų pogrupiai darbo grupėje atsakingoje už žemės ūkio sektorių, yra pogrupė atsakingi už sveikatos stebėseną, žemės ūkio techniką, augalų apsaugos produktus, darbą šiltnamiuose, nes e, Ispanijoje daugiausia iš Europos šalių yra šiltnamių, taip pat yra pogrupis užsiemantis ir miškininkystė Toliau yra pogrupis užsimantis mokymo informavimo, um, nagrinėjantis uh, nelaimingo atsitikimo dažnumą, uh, taip pat yra pogrupis, kuris nagrinėja miškų gaisrus. Ir šitie pogrupiai nagrinėja kiekvienus atskirus uh, atvejus ir bando pateikti naudingų rekomendacijų Kiekviena grupė parengia įžangą apie savo sritį, atlieka rizikos analizę, išnagrinėja teisės aktus, kurie galioja yra taikomi tam sektoriui, taip pat siekia išsiaiškinti spragas, trūkumus ir teikia pasiūlymus. Kiekviena darbo grupė nagrinėja savo konkrečią sritį, tinklalapyje apie tai pateikiama informacija, yra e, saitai pateikiami į nacionalinio e, instituto tinklalapį e, atskiras, atskiras vietas apie atskirius sektorius ir taip pat minėta, minėtos observatorijos tinklalapį nuorodas yra. Čia matome žemės ūkio sektoriaus tinklalapį mūsų instituto. Ir e, čia matome atskirus skirsnius skirtus e, miškų gaisrams, žemės ūkio technikai ir taip toliau. Čia matome observatorijos tinklalapį, čia nagrinėjamos e, ūkininkų darbo sąlygos, kitos įvairios rytis. Paskutinis darbo sąlygo tyrimas buvo atliktas 11-aisiais palyginome atskirus sektorius - žemės ūkį, pramonę, statybą ir paslaugų sektorių. Kalbant apie e, raumenų skeleto lygas įvairiose sektoriuose, kaip tik tai matėme ten rezultatus. To, kokios darbo sąlygos žemės ūkėje, kaip sakiau, atliekami tyrimai. Šiuo atveju žemės ūkio technikos mechaninio, mechaninio vibravimo, taip pat ir miškų technikos mechaninio vibravimo. Bandau peržvelgti viską gana greitai, kadangi noriu pabaigoje pateikti pasiūlymą nes įvairios darbo grupės sutarė dėl to, kad reikia tobulinti daugą, kad būtų galima pagerinti saugą ir sveikatą tarp Ispanijos žemės ūkija. Tai štai dabar matome tos pasiūlymus. Pirmiausia, kad reikėtų parengti specialų reglamentą e, skirtą nelaimingų atsitikimų žemės ūkio sektorijoje prevencijai. Žinome, jog ketinama paskelbti e, Europos lygmenių direktyvą skirtą žemės ūkiui, kol kas dar tai nepadaryta, tačiau visai nesenai buvo paskelbta, paskelbta, paskelbtos Europos žemės ūkio gairės skirtos saugai ir sveikatai darbe. Ispanijoje uh, turime tokias gairias, bet dar ispaniškai šito dokumento neturime išversta. Atrodo, kad dokumentas buvo išverstas į visas ES kalbas išskyrus ispanų. Tebe laukiame vertimo ispanų kalbą. Yra variantas ir anglų, ir vokiečių kalba. Ir būtų labai naudinga, kad iš ES mums būtų atsiųsta, atsiųstas kelios kopijos ir ispanų kalba, nes tai labai svarbus dokumentas. Kitas pasiūlymas būtų remti e, specializuotas prevencijos tarnybas, nes tai leistų mums geriau koordinuoti prevencinį darbą ūkiuose, bendrovėse. Dabar kaip tik tai kūrėme uh, E, institutą, kuris užsimtų prevenciją, o ne e, klaidų taisymu kai kalba eina apie nelaimingus atsitikimus žemės ūkio sektorėje. Ir turbūt e, būtų gerai viską bendrai daryti, apimti įvairius žemės ūkio aspektus. Svarbu, kad būtų vykdoma stebėsena arba kontrolė tokios tarnybos, e, kurią turime ir kurio teikia pasiūlymus dėl prevencijos. Mes taip pat e, e, rengiame informavimo, mokymo kampanijas. Informuojame apie darbo riziką žemės ūkio sektorija. Kitas pasiūlymas būtų užtikrinti veiksmingą technikos saugumo kontrolė, nepriklausomai nuo to, kas naudoja tą techniką. Reikalavimai technikai uh, skiriasi priklausomai nuo to, ar ją naudoja savarankiškai dirbantis žmogus ar darbuotojas. Ir aišku, savarankiškai dirbančių asmenų atveju uh, sauga užtikrinama kur kas mažiau. Kitas mūsų teikiamas pasiūlymas remti licencijų rengimą arba mokymo e, licencijų e, suteikimą. Tos licencijos suteiktų teisę naudotis e, tam tikrą techniką ir įrankiais. Ir taip pat siekiama um, užtikrinti, kad uh, vyktų nuolatinis um, ugdymas ir teorinis, ir praktimas, praktinis. Taip pat e, siekiama renkti e, geros praktikos vadovus e, skirtus saugiam darbui su žemės ūkio technika, įskaitant ir peržiūrą susijusią su technikos eksploatacija. Ir toliau kitas mūsų pasiūlymas remti tyrimų rengimą augalų apsaugos produktų naudojimo gerinimą, įrangos pritaikymo e, ir, ir gerinimą. Ir galiausiai norėtumėm, kad e, vis, visose sritise e, būtų įgyvendamas tikslingas sprendimas. Ir dabar čia skaidrėje matėme techniką naudojamą šiltnamio augalų purškimui, tai yra automatiškai e, valdomas traktorius. Ir čia kaip tik tai matome, kokia saugos sistema naudojama. Dėkui. Dėkuoju, Pedro. Noriu padėkoti abiems kalbėtojams ir dabar pristatysime kitus du kalbėtojus. Dėkui, gerbėmi kolegos. Noriu pristatyti Paul François François. Jis iš Prancūzijos. Jisai įkūrė judėjimą, kuris vienyje pietų Prancūzijos žemės ūkio specialistus. Jis e, apsinuodijo herbicidais, kovojo už tai, kad jo lyga būtų pripažinta kaip profesinė lyga. Taigi turime žmogų turinti praktinę patirtį. Taigi prašom, žodis Poliui François. Dėkui. Aš atsiprašau, kalbu tik prancūziškai. Esu žemės ūkio specialistas, nelabai pratęs tokiuose auditorijose kaip šita kalbėti, bet pabandysiu pristatyti mūsų asociaciją, papasakoti, kaip mes dirbame. Ši asociacija buvo sukurta prieš dviejus metus. Kodėl ją įkūrėme? Dėl to, atsiprašau, sako kalbėtojas. sukūrėme šią asociaciją prieš dviejus metus, nesiekdamas savo lygos pripažinimo mm, profesinė lyga, susitikau su daugeliu kitų žmonių, kurie yra panašiai nukentėję kaip aš. Supratome, kad tokią asociaciją reikia kurti, kad žemės ūkio specialistai nebetilėtų, kad kažkas būtų daroma, kad būtų žinoma, kad žemės ūkio veikla gali susargdinti žmonės. Taigi, įkūrėme šią asociaciją ir siekiame, mm, kad būtų didesnis dėmesys skirtas augalų apsaugos produktų naudojimui. Kodėl? Todėl, kad e, čia žmonės kalbėjo, kad Airijoje, taip pat ir kitur mažai suvokiama apie cheminių, naudojam, cheminių medžiagų naudojamų žemės ūkio produkcijoje keliamą žalą. Daugelis galvoja, kad visos problemos kyla tiesiog nuo oro taršos, bet Prancūzija yra e, ta šalis, kurioje cheminių e, medžiagų naudojimas yra labai paplitęs. Kodėl mes tokį didelį dėmesį skiriam, kad tam, kad būtų pripažinta, kad naudojant tokias augalų apsaugos medžiagas galima gauti profesinės lygas. Tai pirmiausia todėl, kad būtų garantuojama socialinė apsauga tokiems darbuotojams, nes dabar Žemės ūkio socialinės tarnybos e, ne, nepadengia e, išlaidų susijusių su tokiomis lygomis. Vienintelė profesinė lyga yra kol kas tik pripažįstama kaip Parkinsono lyga. Taigi nepakankamai suprantama, kiek žmonių šiemet, e, kiek žmonių dabar e, susirga tokiomis lygomis, profesinėmis lygomis, naudodami augalų apsaugos produktus. Be to yra nemažai žemės ūkio srityje dirbančių žmonių, kurie nesupranta, kad tos medžiagos gali būti kenksmingos. Aš e, buvau stipriai apsinuodijęs, bet yra taip pat ir lėtinis apsinuodimas, kurio rezultatai pasireiškia tik po 30 metų. Taigi ne visuomet lengva susijęti gautą lygą su augalų apsaugos medžiagų naudojimu. kodėl norėtume pagerinti situaciją Europos lygmenių, kodėl norėtume, kad tų produktų naudojimas būtų stebimas. Prancūzijoje, mm, Prancūzijos pietuose buvo surinktas, mm, surinkta konferencija ir buvo kalbama apie tai, kad tokių produktų naudojimas nepakankamai stebimas. Prancūzijoje, e, Prancūzijos senato atstovai praėjusiais metais paskelbė e, pranešimą, e, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį paskelbė pranešimą tą temą, kuriame buvo kalbama apie tai, kad nepakankamai suvokiama augalų apsaugos priemonių įtaką žmonių sveikatai. Nevyriausybinės organizacijos taip pat atliko tyrimą, iš kurio labai aiškiai matosi, kokią įtaką sveikatai e, daro šių medžiagų naudojimas. Labai gaila, kad tokių iniciatyvų imasi ne valstybinės institucijos, o privatus asmenys, kaip ir, pavyzdžiui, mūsų asociacija. Kai kurie mus kaltina, kad mes dramatizuojame situaciją, bet mes tiesiog norime didesnio skaidrumo. O kad galėtume skleisti informaciją apie tai, reikia finansavimo, galbūt europinių lėšų. Mums labai svarbu yra siekti harmonizavimo. Šalia mane sėdi kolega iš Ispanijos. Žinome, kad Ispanijoje e, kai kurie uh, produktai yra leidžiami naudoti, nors jie uždrausti Prancūzijoje. Netaip seniai sužinojau, e, ir, ir e, tokią informaciją ir aš tiesiog galvoju, ar firmos, kurios gamina tokius augalų apsaugos produktus, e, sąmoningai uh, juos uždraudus e, vienoje šalyje nesistengia, e, kad būtų gautas leidimas juos naudoti kitoje šalyje. Todėl reikia vienodų, harmonizuotų tokių produktų naudojimo sąlygų nustatymo. Taip pat turiu pasakyti, kad mane stebina skaičius ūkininkų, kurie nesima jokių apsaugos priemonių, dirbdami su augalų apsaugos medžiagomis. O sergančių ir sunkiai sergančių uh, ūkininkų, uh, žemės ūkio specialistų skaičius yra labai didelis. Žmonės, uh, kurie yra tik tai 40 metų, serga įvairiomis vėžio formomis, kraujo vėžių, prostatos vėžių, kitomis vėžio formomis. Reikia Europos lygmenių, reikia visoje Europoje, visoje Europoje suprasti, kad situacija nėra paprasta. Aš e, šį savaitgalį buvau Rumunijoje, tai kaip dirba Rumunijos kolegos, tai jų darbo sąlygos yra dar prastesnės negu Prancūzijoje. Jie rizikuoja savo sveikatą, turime suvokti, kokia yra situacija Ir aš aiškiai sakau prancūzijos politikam, negalim apsimesti, kad nematome, kokia yra situacija. E, pavyzdžiui, traktoristas, e, kuris daugiausia dirba su traktorium, sako, kad e, galbūt jo darbas nėra tiek pavojingas. Aš suprantu, kad dabar naudojame vis naujesnės, pažangesnės cheminės medžiagas, jų naudojama vis mažiau, bet E, jų poveikis nebūtinai yra mažesnis. Aš pats būdamas ūkininkas noriu kreiptis į jūs, kad jūs suprastumėt, kad bendra žemės ūkio politika turėtų skatinti e, pažangę, pažangius žemės ūkio metodus, kurie nebūtų kenksmingi aplinkai. Turime išlaikyti e, konkurencingą Europos žemės ūkį, bet turime neleisti e, dabartiniams ūkininkavimo metodams pakengti žmonių sveikatai. O jūs esate tie, kurie e, priimate sprendimus šioje srityje, taigi laukiame iš jūsų atitinkamų sprendimų. Dėkui. Dėkoju ponui François. Aš manau, kad jūs visiškai uh, teisingų pastebėjimų pateikėte. Ir uh, tikrai. Uh, būtina rimtai žiūrėti į šią problemą. Nepaisant visų skirtimų, kurie egzistuoja tarp valstybių narių, yra labai daug ir bendrų dalykų, tuo labiau, kad mes visi naudojame tą pačią techniką. Yra Europinės agentūros, kurios vadovaujasi analitiniu požiūriu ir apie jį, ką kalbės Zinta Podnice, kuri dirba Europos saugos ir e, sveikatos apsaugos darbe agentūroje. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo pasisakymę aš pristatysiu trumpai patį sektorių, taip pat informuosiu, ką padarė agentūra ir pateiksiu geros patirties pavyzdžių. Žemės ūkis iš tiesų yra svarbus sektorius. 5 procentai darbo jėgos jame dirba ir jų išsilavinimo lygis nėra labai didelis. Dar veikia ir um, amžiaus veiksnys. Daugelis 25 procentai yra vyresni nei 55 metai. Apie 78 procentai dirbančių dirba savarankiškai, padedant šeimos narėms arba kartais samdo sezoninius darbininkus. Bent jau beveik 50 e, procentų darbininkų, kurie dirba žemės ūkėje, dirba pagal laikinus samdos um, kontraktus, o e, be darbo sutarčių apie 24 procentus. Taip pat gana plačiai yra išnaudojama migrantų darbo jėga. Visi šitie veiksniai daro poveikį saugai žemės ūkėje ir uh, rengiant naujas priemonės, rengiant naujas iniciatyvas, saugo žemės ūkės srityje reikalinga į juos atsižvelgti. Kadangi darbo sąlygos labai skirtingos, atsiranda labai skirtingi um, sauga, keliant, saugai kelintys pavojų veiksniai. Aš kalbėsiu tik apie kai kuriuos iš jų ir norėčiau pažymėti, kad uh, mirties atvejai dažniausiai baigėsi, kai nelaimė nutinka jauniems žmonėms ir tai yra dar kas daro poveikį darbas karščio arba šalčio sąlygomis, mechaninė vibracija ir kai kurie kiti e, dalykai. Aišku, svarbu nepamiršti ir pesticidų. Jie gali sukelti ūmų apsinuodėjimą, bet dažniausiai jų poveikis yra lėtinis ir neigiamas poveikis pasireiškia praėjus keletui metų. Tai gali būti Parkinsono lyga, sumažėjusi e, reprodukcijos funkcija moterims, depresija ir panašiai. Taigi yra įvairaus tipo nelaimingų atsitikimų. Mes dažniausiai kalbame apie um, fizinę negalę po nelaimingų atsitikimų žemės ūkė, tačiau labai retai kalbame apie psichinę sveikatą, o daugelis dirbančiųjų žemės ūkio sektorėje dirba padidintos rizikos sąlygomis, jie dirba nenustatyto struktūros trukmės darbo dieną, jų socialinė apsauga yra pakankamai nepakankamai išvystyta ir jie susiduria su labai daugeliu rizikos veiksnių, kurie gali sukelti problemų. Ir praktiškai būtent rizikos veiksniai yra labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, stresas, miego problemos, išsekimas, nuovargis, taip pat e, tarp šit, žemės ūkio dirbančiųjų labai dažnai sutinkamos psichinės veikatos problemos. 20 2 procentai vyrų ir 15 procentų moterų kenčia nuo vienokio ar kitokio psichinio sutrikimo, psichinės veikatos sutrikimo. Aišku, mes jau, jau iki, mū, iki manęs kalbėję kalbėtojai pasakojo daugiau apie nelaimingus atsitikimus žemės ūkėje, tačiau turiu pasakyti, kad vienas svarbus veiksnys yra tai, kad dirbantieji žemės ūkija nelabai gerai yra supažindinami su rizika veiksniais ir tik 20 procentų iš jų yra um, išklausę tinkamus uh, kursus darbo saugos klausimais. Nepamirškime, kad dažnai um, elksenos modeliai susiformuoja uh, E, ūkininko šeimoje. Dirba paprastai visa šeima ir dažniausia nuostata yra, kad jeigu jau aš ir mano tėvai taip darė, kodėl aš turėčiau keisti įprastus darbo metodus. Ir ypač sudėtinga dirbti, šviesti yra tas mažas mikro įmonės, mažus mikro ūkius. Ką mes galime padaryti, bandydami pagerinti saugą ir sveikatos apsaugą žemės ūkiją? Pirmiausia, svarbu informuoti apie problemas ir galima tą padaryti demonstruodami e, tikrus pavyzdžius, labai gerus pavyzdžius, kurie aiškiai parodo, kad nepatobulinus e, saugos e, sąlygų, tai e, gali būti patirti patirtas vienoks ar kitoks kūno sužalojimas. Galima informuoti, kas gali nutikti, jeigu nebus laikomasi a, geros saugos ir sveikatos apsaugos patirties. Taip pat galima a, e, sudaryti tinklą, kurio pagalba bus keičiamasi gerąją patirtimi. Mm. Vyriausybės agentūros turėtų įsitraukti į šį darbą ir daugiau e, bendrauti su pačiais ūkininkais turėtume e, daugiau dėmesio kreipti darbui vietoje su ūkininkais. Nes labai tikėtina, kad ūkininkai neatvyks į sostinę, kad išklausytų paskaitų saugos klausimais kokiame nors seminare. Ir aš manau, kad stambios įmonės galėtų vietoje samdyti subrangovus. Dar vienas dalykas, kad reikalinga atlikti praktinį rizikos įvertinimą ir uh, siūlyti tinkamus elksenos valdymo modelius bei priemonės. Paprastai geriausia yra keistis gera patirtimi, nes e, galų gale gera sveikata reiškia ir geresnį ūkio valdymą bei geresnį darbą. Aš nematau laikrodžio, sako kalbančio, ir nežinau, kiek liko minučių man pasis, mano pasisakymui. Ką yra padariusi agentūra? Mes ėmėmės keletos priemonių trejose sritise. Pirmiausiai, tai švietėjiškas kampanijas organizavome, jos rengiamos kas metus ir kiekvienų metų švietimo kompanija yra skiriama e, tam tikrai temai, kurios aktualios ne tik tai žemės ūkio sektoriui. Pavyzdžiui, dabar vyksta informacinė kampanija, kurios metu aiškinama, kaip užkirsti kelią galimai rizikai. Šios kampanijos ribose dalyjėmės gerą patirtimį ir beje geros patirties pasisėmėme iš Airijos. 15 Airijos ūkių suorganizavo diskusiją tarp pieno ūkių. Jie susitinka kas, kas mėnesį, aptaria, kaip pagerinti gamybos procesą, darbo sąlygas ir užtikrinti aukštesnės saugos standartus. Uh, Taip pat jie turi e, elektroninės e, rizikos vertinimo priemonės, jas, mes esame jas parengę, yra patalpintos mūsų tinklalapyje ir e, pagal atsiliepimus jos yra labai naudingos tos saugos priemonės. tos priemonės leidžia įvertinti, įvertinti egzistuojančią riziką, rizika, kuri gali kilti. Nes dirbant ūkija, paprastai darbuotojai pripranta prie tam tikrų darbo sąlygų ir patys neižvelgia rizikos. Mes taip pat esame parengę rekomendacijų vadovą, kuris gali būti vartojamas labai plačiai ir pritaikytas net ir kitoms e, darbuotojų grupėms. Toliau savo tinklalapyje mes talpiname informaciją apie gerą patirtį, analizuojame atskirus atvejus ir esame sukaupę informacijos apie rizikos valdymo rizikos valdymą ūki, ūkiuose. Dar vienas rytis tai yra duomenų rinkimas. Noriu paminėti, kad atlikome įmonių, atliksime ant įmonių apžvalgą, jau prasidės jos antrasis etapas ir įmonių apž, apžvalgos metu taip pat a, a, tirsime ir ūkius. Nes pagrindinis tyrimo tikslas įvertinti a, įvairius rizikos veiksnius, a, saugos ir sveikatos apsaugos darbo vietoje požiūrių. Ir dar keletas praktinių pavyzdžių. Taigi, e, kas, ko mes įmamės? Pirmiausia, tai yra ūkio saugos ir sveikatos apsaugos š, dieną ūkiuose organizuojama Jungtinėje karalystėje, paprastai organizuojama um, susitikimai, kurių metu demonstruojama vaizdinė medžiaga, uh, pasakojama apie tą pavojų, su kuriuo kasdieną susiduria ūkiuose dirbantis žmonės. Daugiau nei 43 tūkstančiai žmonių dalyvavo tos dienos renginiuose, jų buvo apie, per 140 ir, um, kaip parodė, uh, paskiau analizė visų renginių iš tiesų bent jau po vieną siūlomą priemonę ūkiai įdėgia po šios dienos švietėjiškos kampanijos. Taigi, nors um, tiek, bet tai jau yra vienas nedidelis žingsnis, nes iš tiesų labai sudėtinga dirbti su žemės ūkio darbuotojais. Ačiū. O dabar aš e, perduosiu žodą kolegai, kad pristatytų Europos e, komisijos atstovus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tiesų buvo labai informatyvus pranešimas, bet pirmiausiai noriu paprašyti komisijos vardu poną Handelston pasisakyti. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai, ačiū už galimybę šiandien Jums pristatyti svarbę iniciatyvą, kurios imėsi Europos komisija, kad pagerintų saugą ir sveikatos darbe žemės ūkio sektorėje su mesiai Happleston. Dirbau užimtumo generaliniam direktorate Luksemburgė. Mes užsiemame saugą sveikatą darbe visose pramonės sektoriuose kalbėjusi tai minėjo, kad sauga sveikata darbe žemės ūkėje kelia didelį nerimą, nes tai kainuoja daug ir visuomeniai, ir ekonomikai. Ir nors ge, e, sąlygos, darbo sąlygos buvo pagerintos, vis dėlto šiame sektorija saugumą dar galima gerinti nemažai dėl bendrijos strategijos nuo 7 iki 12 metų siekiame mažinti nelaimingų atsitikimų atveju, profesinių lygų atveju, kad to tikslo pasiektų. Komisija nustatė, jog reikia tinkamai e, įgyvendinti teisės aktus, tai e, tą darbą reikia gerinti, reikia remti e, smulkų vidutinį verslą, ypač dėlės rizikos sektoriuose, tokiuose kaip statybos žemės ūkės, žvejyba ir taip toliau. Strategijoje yra įvardytos e, neprivalomos priemonės europinių lygmenių visos e, suinteresuotos šalis e, suprant, turi suprasti savo teisės ir pareigas ir komisija toliau glaužiai bendradarbiaudama e, dirba su trišaliu komitetu skirtu saugai ir sveikatai darbe ir rengia neprivalomą fakultatyvinį vadovą, kuris, manome, padės visom šalim dalyvaujančiom e, žemės ūkio sektorija, įskaitant ir e, rangovus, ir savarankiškai dirbančius, ir darbdavius, ir darbuotojus. Reikia, e, žinoma, kad būtų gerai suprantamos teisės aktų nuostatos, vadovė bus pateikti ir geros praktikos pavyzdžiai ir galbūt bus ir griežtesnių priemonių pasiūlyta negu direktyvoje. Kodėl mes pasirinkome neprivalomą gerosios praktikos vadovą, nes dabar Europos lygmenių nėra vienos direktyvos, kuri apriektų ir gyvulininkystę, ir e, kitas žemės ūkio sritis, miškininkystę. Nes iš tiesų žemės ūkio sektorija dažnai dirba žmonės, kurie nėra labai apmokyti, naudojamos augalų apsaugos priemonės ir tai, tai kelia didesnį, didesnį pavojų darbuotojams ir tai atsispindi nelaimingų atsitikimų skaičiai. Komisija yra pasirengusi parengti neprivalomą e, e, vado, vadovą, buvo įsipareigojusi tai padaryti ir dabar tas vadovas jau yra e, jis sudaro nemažai skyrių ir Ten pateikiama geroji praktika. Taip pat pateikiami paaiškinimai, kaip atlikti rizikos vertinimo užsimant ūkininkavimo veiklą. E, viena naujovių vadovė tai yra e, saveikus rizikos vertinimas, tai yra ūkininkas gali parengti savo rizikos vertinimą, peržvelgti jau parengtą rizikos veiksnių e, sąrašą kur e, yra įvardinti rizikos e, veiksniai ir e, jų laipsnis. Daug ypatumų yra rizikos vertinime, kurie yra susijęs su konkrečiu sektorium, nes problemos sektoriuose skiriasi. Uh, Ir priklausomai nuo to, kokią veiklą vertinsi, galima pasirinkti rizikos veiksnius iš jų įvertintų veiksnių. Ir taip pat ten yra galimybė parengti uh, vertinimą skirtą jūsų konkrečiam ūkiai. Ir ten siūloma yra nurodyti, kas imasi e, veiksmų, kada juos reikia įvykdyti, nes tai yra pagrindiniai rizikos vertimo komponentai. Vis dėlto norėčiau šiek tiek įspėti dėl vadovo naudojimo. Kiekviena darbo vieta skiriasi ir kiekvienas darbas kiekvienam ūkį yra e, kito, kitoks. Tai Naudojimasis vadovų nereiškia, kad vartotojai neturi atlikti savo rizikos vertinimo ir tik tada pasirinkti tinkamą e, metodą. Vartotojai turi suvokti savo e, prievalės pagal savo nacionalinės teisės aktus ir jie patys turi e, užtikrinti tų reikalavimų laikymasi. Apibendrinamas pasakysiu, kad vadovas dabar parengtas jau trim kalbom - anglų, vokiečių ir prancūzų. išsiaiškinome vieną problemą, kaip būtų galima e, veiksmingai platinti šitą e, vadovą, kad e, jis pasiektų galutinį vartotoją ir jeigu būtų minčių, kaip galima organizuoti informavimo kampanijas, tai būtumėm už jas labai dėkingi, o šiandien salėje galima rasti šito vadovo kopijas. Dabar pradėsime diskusijas. E, norėčiau paraginti visų e, kalbėsiančių dviejų minučių reglamentą. Pirmoji kalbės Morenčiatė. E, dėkoju visiems kalbėtojam, kurie parodė, kokia situacija yra šiame sektoriuje, kokia rizika gali kilti ūkininkams Mes norėtume, kad jų darbas būtų saugus, ką jie bedirbtų. Bet dabar susidaro įspūdis, kad mūsų žemės ūkio specialistai daug daugiau rizikuoja negu anksčiau, nes prieš 30 metų e, ūkininkai buvo ta visuomenės grupė, kuri ilgiausia gyvendavo, o dabar matome, kad situacija blogėja. Taigi turime nedelsdami veikti. Šiandien buvome supažindinti su įvairiomis rizikos rušimis. Ponas François savo asmeninę patirtimi pasidalino, bet yra dar ir kita rizika, kuri šiandien nebuvo paminėta. Tai yra, kad ūkininkai labai dažnai su žemės ūkio technika važiuoja keliais valstybinės reikšmės ar, ar kitais dideliais keliais ir žemės ūkio technika, aišku, turi visiškai kitas mm, galimybės ir manevringumo, ir greičio. E, tokia rizika irgi kyla ne tik ūkininkams, kurie važiuoja tais keliais, bet ir kitiems eismo dalyviams. Turėtume suprasti, kokia yra situacija ir pranešimas šią temą savo iniciatyva būtent ir leistų suprasti, kokia rimta yra situacija. Leistų įvertinti riziką, leistų išsiaiškinti, kaip sumažinti tą riziką, keičiant darbo metodus ir įprastinius darbo organizavimo metodus. Buvo minimi tie sužeidimai, įmonė, e, sužeidimai ūkiuose, taip pat e, sveikatos problemos dėl cheminių medžiagų naudojimo ir kiti faktoriai turintys neigiamą poveikį ūkininkų sveikatai. Ir mes Europos lygmenių tikrai turime imtis priemonių. Dėkoju, ponė Maginės. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, kad suorganizavote šios dienos klaus, klausimą. E, norėjau anksčiau išeiti, bet nusprendžiau pasilikti diskusijose, nes tai labai įdomi tema. Kalbėtojai labai įdomiai pakalbėjo. Norėčiau paklausti, ar skiriasi požiūris į saugumą, jei kalbėsime apie ūkininkus vyrus ir ūkininkės moteris Jei teisingai supratau, jūs minėjote, kad Naujojoje Zelandijoje mažiau nelaimingų e, atsitikimų žemės ūkija yra. Kiek žinau, Naujoji Zelandija labai orientuota į rinką ir žemės ūkis ir darbas jame yra labai intensyvus. Tai kodėl ten mažiau nelaimingų atsitikimų, mažiau sužeidimų? Galbūt jie naudoja kitus darbo metodus, cheminių medžiagų naudojimas. Aš manau, kad jei mūsų uh, teisės aktai iš tiesų būtų įgyvendinti, tai galėtume išspręsti dalį problemų. Airijoje uh, ūkininkai pakankamai yra uh, informuojami. Manau, kitos valstybės narės uh, galėtų pasinaudoti Airijos patirtimi. Nuolatinis informavimas yra labai svarbu. Uh, Aš dažnai sakau ūkininkam, kad jie nevertina savo gyvybės, savo gyvenimo. Tai yra gazdinantis dalykas. Jie linkia rizikuoti. Taip neturėtų būti. Ar yra kurioje nors valstybėje narėje gerų ūkių pavyzdžių? Ūkininkui labai svarbu kad jis matytų savo kolegų gerus pavyzdžius. Ar yra tokių pavyzdžių, e, per kuriuos galėtume perduoti tą gerąją praktiką ūkininkams kitose valstybėse narėse? Dar vienas komentaras. Šeimos e, ir vaikai netgi ūkiuose būna sužaloti ar žūsta. siekiant užtikrinti didesnį saugumą, galbūt reikia tą informacijos kleidimą sutelkti apskritai į šeimą, ne, ne atskirai į ūkininką, o į jo šeimą. Norėjau paklausti, gerbiami pirmininkai, ar negalėtume čia dviejų pranešimų šią temą parengti, nes tai yra susiję pirmiausia su užimtumo teisė, kas būtų artima užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, bet tai taip pat yra ir žemės ūkio sritis, e, kuri yra žemės ūkio komiteto kompetencija. Turėtume pagalvoti, kaip mūsų du komitetai gali prisidėti prie nelaimingų atsitikimų mažinimo šioje srityje. Na, iš tiesų mes e, parlamente turime įvairius komitetus, jų kompetencijos rytis yra skirtingos ir sprendimą yra gana sudėtinga priimti. Toliau Jūta Šnaibuk, socialdemokratų frakcija. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausia visiems kalbėtojams, kurių leitmotyvas pasisakymų buvo tas, jog žemės ūkis anaip tol nėra nepavojingas sektorius. Apie tai mes savo komitete nekartą kalbėjome. Ypač Žemės ūkio komitetas apie tai daug e, kalba. Ir dėka kolegų, kurie itin domisi saugo žemės ūkė klausimais ir užimtumo komitete šis klausimas svarstomas. Prisimenu, kaip praeitėje. Mes tai darėme, kai apsvarstėme sezoninių darbuotojų bėdas arba keliaujančių darbuotojų padėtį. Sveikatos um, apsauga ir sauga darbe aktuali visai Europai. Tačiau nepamirškime, kad ūkiai pagal savo pobūdį tikrai skiriasi. Skiriasi dydis ir, ir uh, veiklos pobūdis. Pavyzdžiui, aš esu iš tos Vokietijos dalies, kurioje vyrauja, kurioje vyrauja vidutinio dydžio ūkiai. Kartais problemos atsiranda susiklošius tokiai nepalankiai padėčiai, ypač smulkiuose ūkiuose ir gal rekomendacijos turėtų būti jiems parengtos. Esu labai dėkinga, kad agentūra domisi šią temą. Mes vyksime į Bilbavo už poros savaičių ir manau gal būtų naudingai darbo atvarkę įtraukti ir šį klausimą. Nežinau, gal jau įtrauktas toks klausimas į delegacijos darbo atvarkę. Tačiau manau, kad nuvykus į Bilbao mes galėtume gana įdomiai pratesti pačią temą. Dabar dėl komisijos veiksmų. Aišku, komisija turėtų imtis priemonių, nepaisant visų tų dokumentų ir teisės aktų, kurie galioja jau šiuo metu. dėmesį saugai ir sveikatos apsaugai darbe reikia didinti. Mes, kai kalbėjo, kai buvo skaitomi pranešimai, nekartą girdėjome, jog labai geras dalykas yra keistis bendra patirtimi ir kad tokį keitimąsi reikia vykdyti ES lygių. Bet noriu paklausti, ar turite pavyzdžių, kaip gali keitimasis gera patirtimi pagerinti ūkininkų padėtį, jų darbo sąlygas. Ar yra tokių pavyzdžių? Aš aišku nespecialistė, bet mano galva, būtent um, maži ūkiai susiduria su didžiausiomis problemomis ir juose sudėtingiausia padėtis saugos ir sveikatos apsaugos požiūrių. Todėl kyla klausimas, kaip geriau apsaugoti tokius smulkiuose ūkiuose dirbančius ūkininkus. Aš žinau, kad aišku, rizikos veiksniai yra trašos bei um, pikdžiolių snaikinančios medžiagos, augalų apsaugos medžiagos, bet yra ir kitųgi veiksnių. Toliau ponas Benėm dvi minutės. Užimtumo komiteto atstovas. Pone pirmininkė, aš turiu ir asmeninės patirties. Esu susidūręs dar trejų metų su pavoju. Mi. Praktiškai Aš stumiau karutį, o tėvas uh, ant jo užvažiavo su traktoriumi. Ir aš, kaip matote, augau ūkija, o 12 metų jau purškiau augalus um, fosforo medžiagomis, mm, tai buvo trašos bet e, fosforas, kaip žinia, yra naudinga medžiaga ir iš karto, kai aš perėmiau e, ūkio tvarkymą, tai e, žinodamas, kad fosforas yra pavojinga medžiaga, stengiuosi jį pakeisti. Aišku, cheminių medžiagų vartojimas gali būti labai platus, yra tokių cheminių medžiagų, kurių poveikis itin žalingas. Bet aš manau, kad kas yra dar labiau svarbu kas dar svarbiau, bent jungtinėje karalystėje mes taip manome, kad labai svarbu parengti ir išplatinti saugaus cheminių medžiagų panaudojimo ūkiuose gairias. Tik prieš keletą savaičių mes apie tai kalbėjome, buvo, Junktinėje karalystėje buvo atliekami purškimo mėginiai imami Ir e, dar viena pastaba. E, buvo kalbama apie tai, kad labiausiai nukenčia savarankiškai dirbantis asmenis. Tai yra tikra tiesa. Tačiau nepamirškite, kad nemažai darbuotojų yra samdomi darbuotojai, sezoniniai darbuotojai ir jų sveikatą taip pat reikia tikrinti. Pagrindinė mintis, kurią aš noriu pasakyti. Uh, Jūs kalbėjote apie jungtiniai karalystėje vykdomą, vykdytą e, švietėjišką kampaniją. Aš buvau vienas iš tų ūkininkų, kuris um, tą dieną išklausė mokymo kursą. Ir turiu pasakyti, kad mes visi reiškėme nepasitenkinimą dėl uh, tų kvietimų. Ir kad uh, mes visada būnam nepatenkinti, kai vyksta mūsų užtikrinti. Visi ūkininkai apie tai kalbėjo. Ir mes atvykome į pusantros dienos mokymus, susidūrėme e, su labai plačia programa, buvo demonstruojama technika, technikos keliamas pavojus. Kiekvienas ūkininkas galėjo pats išbandyti, kaip tai veikia Ir aš manau, kad būtent tokie praktiniai užsijėmimai yra labai geri. Aš prieš porą metų pats vos nenukritau nuo kopiečių, uh, užsikabinau už uh, stogo atbrailos ir pakabėjau taip keletą valandų, vos nenukritau. Ir aišku, da, nuo to laiko aš daug visiškai kitaip uh, naudoju kopiečias. Taip pat yra pakrovėjai kurių pagalba yra kraunamos kažkokios medžiagos į žemės ūkio techniką, krautuvai. Tai reikia išmokti ir jais naudotas. Ir nemažiau yra pavojinga dirbti su šieno pakavimo įranga. Ir manau, kad geros patirties pavyzdžiai čia labai praverstų. Gera patirtis tikrai, su kuria bent jau aš susipažinau, e, yra naudojama ir manau, tą patirtį reikia skleisti visoje Europoje. Ačiū. Na, dabar suteiksime žodį mūsų ekspertams, kas galėtų pasisakyti, atsakyti, suteiksiu tris minutės laiko atsakymams. Taigi, e, pirmiausia, žodis. Uh, poniai Podniece. Jūs turite tris minutės. Taip, ponė pirmininkė, norėčiau sureaguoti. Buvo klausima, ar tikrai moteris ir vyrai skirtingai vertina saugos standartų. Na, vyrai paprastai labiau linkia rizikuoti, tai tiesiog gal vyriškos kultūros elgesio kultūros dalis, o moteris e, yra atsargesnės, to mes neturime pamiršti. Ir e, kitas dalykas, ta rizika, pavyzdžiui, statybose labai dažnai matoma. Kaip iš tiesų e, dirbti su ūkininkais? Mes kaip agentūra tikrai negalime dirbti su kiekvienu atskiru ūkininkų. Mes paprastai veikiame per tarpininkus, e, per Europos socialinius partnerius žemės ūkio srityje, nes ši organizacija, socialinių partnerių organizacija, turi savo atstovus labai visose valstybėse narėse yra atskiri net centrai, kurie veikia ir juose dirba įvairaus pobūdžio specialistai. Tokiu būdu įmanoma dirbti kartu su jais ir skleisti gerą patirtį. Visiškai e, sutinku su mintimi, kad labai svarbu parodyti žemės ūkio darbuotojams, kad jiems nukentėjus nukenties šeima ir jų verslas. Ačiū. Dėkui. Dabar, ponia Fransua, jum trys minutės. Dėkui. Jūs visi minėjote mm, gerąją praktiką, taip turime kalbėti, reklamuoti gerąją praktiką, bet kalbant apie cheminės medžiagas, pirmiausia, tai reikia remtis sveikų protų. Jei medžiaga yra pavojinga, ją tiesiog reiktų išimti iš rinkos. nes ūkininkai ne visuomet laikosi tos medžiagos naudojimo sąlygų. Prancūzijoje šiandien prievolė ūkininkam yra išklausyti dviejų dienų kursą apie augalų apsaugos medžiagas ir aišku, kad ūkininkai stengiasi kiek įmanoma tuos metodus taikyti, bet darbo realybė ne visuomet yra tokia, kokios norėtume. Pavyzdžiui, vynogės yra karpomos ranka, rankiniu būdu ir jei ant jų yra tie cheminiai produktai, tai jie kenkia ūkininkam. Taigi pirmiausia, reiktų pradėti nuo kancerogeninių ir toksiškų medžiagų išėjimo, išėmimo iš rinkos. Tas pat būtų taikoma ir endokrininiams disruptoriams ir kitokioms panašioms medžiagoms. Jūs kalbėjote apie moteris. Taip, moteris yra atsargesnės, be to moteris yra draug, daug drąsesnės, ne tik rūpinasi savo apsauga, bet ir rūpinasi savo vyro saugumu, iškelia tas sveikatos problemas, kurios kartais galbūt neiškyla į paviršių. Mūsų asociacijoje būtent moteris aktyviai veikia. Bet kuriuo atveju negalvokime, kad užtenka tik pripažinti kenksmingų medžiagų buvimą, galima e, prirašyti šimtus vadovų, bet darbas vykdomas kasdien, tai yra kasdienis darbas, yra įvairios klimato sąlygos, nebūtinai visi dirba naudodami traktorius, yra ir maži, ir dideli ūkininkai, jų darbo sąlygos skiriasi, e, kai kurie nepakankamai informacijos apie saugojimąsi e, gauna. Žemės ūkio profsąjungų, profsąjungos ne visuomet pakankama dėmesį skiria šiam dalykam. Reiktų paremti ūkininkus, ekonomiškai paremti, kad jie galėtų skirti daugiau dėmesio savo sveikatos apsaugai. Dėkui. Euh, Dėkoju, kalbėjote tris minutės, puiku. Ponas Delgado, prašom. Norėčiau atsakyti į du klausimus. Vienas dėl smulkių ūkininkų apsaugos smulkiam ūkininkui labai sunku taikyti visas prevencinės priemonės e, skirtas e, visai pavojingai veiklai, kurią jis vykdo. Pavyzdžiui, jeigu jis naudoja augalų apsaugos e, priemonės, pagal Ispanijos įstatymus tų medžiagų negalima naudoti E, neturint tinkamo pasirengimo ir e, nebaigus mokymu, bet taip yra teoriškai, nepraktiškai, nes e, ūkininkai turi pirkti prevencinės paslaugas, tai brangu, reikalauja laiko. Bet toks būdas yra naudojamas užtikrinti, kad ūkininko veikla būtų tinkamai stebima, kad jis nesimtų uh, pernelik didelės e, rizikos. Tai galėtų būti galimas e, e, sprendimas, jeigu kažkaip kooperatyviniu pagrindu būtų suteikiamos tokios paslaugos ūkininkams. Kaip girdėjome, be pagalbos pagal BŽP, tai būtų galima tikslingai e, teikti pagalbą skirtą nelmingo atsitikimo prevencijai. Antras dalykas yra augalų apsaugos e, priemonių naudojimas. E, labai svarbu, svarbu bendradarbiauti su produktų registru, tokį turime Ispanijoje. Pagal direktyvą 91 414 yra sudaromas bendryjoje produktų sąrašas, kuriems suteiktas leidimas valstybių bendrijos lygmenių. Ir, kaip sakiau, ta direktyva buvo išleista 91 metais, per tą laiką neperžiūrėta, tai galbūt jau metas būtų tai padaryti. Ir man atrodo, kad tai būtų galima užtikrinti bent jau, kad visose valstybėse narėse tas pats produktas yra vadinamas vienodai. Nes kartais tai e, kelia tam tikrų nesusipratimų. 11-aisiais buvo patvirtintas naujas teisės aktas, e, kuris nustatė produktų sąrašą, produktų, kurie e, laikomi galimais kancerogenais pat įsigalioja direktyva dėl tvaraus naudojimo. Ir mano nuomonė, augalų apsaugos produktų klausimas turėtų būti įtrauktas į saugos ir sveikatos standartą. Galiausiai žodis Patrikui Grifinui iš Airijos. Ačiū pirmininkė. Apie daug ką būtų galima kalbėti, bet paminėsiu kelis dalykus. Iš tiesų, ūkininkų gyvenimo trukmė e, trumpėja, ūkininkai e, miršta e, jaun, jaunesni nuo širdies kraujagislių lygų, pavyzdžiui, palyginti su kitais sektoriais, net ir savižudybių skaičius didesnis yra. Ir taip iš tiesų moteris rizikuoja mažiau Tačiau moteris paprastai nedirba pavojingesnių darbų, pavyzdžiui, nedirba su stambiais e, gyvuliais ar pavojinga e, technika, tai turi tam tikros įtakos uh, Kartais man netgi ateidavo tokia mintis, gal ūkininkai lyti turėtų pasikeisti ir išspręsumėm tą problemą. Bet jeigu rimtai, tai taip bandome nagrinėti Naujosios Zelandijos praktiką, nes ten vykdoma veikla panaši į Airijos. Ir uh, Jeigu palygintumėm gyvulininkystę Naujojo Zelandijoje, tai ten daug e, labai, labai vystoma e, avininkystė, o e, Airija augina daugiau galvijus. Ir Naujojo Zelandijoje vykdoma labai daug mokymų kaip naudotis e, technika. Ir galbūt e, mes galėtumėm kurti tinklus su kitom Europos valstybėm narėm, jeigu būtų e, tam išteklių, galbūt tai padėtų rasti sprendimų. Ar ūkininkai vertina savo gyvenimą? Tai turbūt taip, bet tai priklauso nuo visuomenės. Ar uh, Europoje Europos piliečiai vertina ūkininkus, jeigu visuomenė apskritai nevertina ūkininko, tai ūkininkams labai sunku vertinti patiems save. E, tikimės, kad ir e, valgyklose, ir parduotuvėse bus maisto, ir kol ten to maisto yra viskas gerai, ir mes nenorime daug už tai mokėti. O tai reiškia, kad e, tai lemia tam tikras problemas ūkininkui, reikia mokėti daugiau už maistą, kad e, ūkininkai susilauktų daugiau e, pagalbos ir kad jie galėtų dirbti nesimdami rizikos. Tai yra esminė problema. Iš tiesų yra pavyzdinių ūkių. Mes vežame ūkininkų grupės į pavyzdinius ūkius, kad jie pasižiūrėtų kaip viską galima e, daryti. Yra daug gerosios praktikos pavyzdžių, yra e, Europoje pasiteisinusių programų ir, e, ir tarkim, ir Danijos vakarų Jutlandijos iniciatyva labai pasiteisino. Taip pat nagrinėjame tai, kas pasiteisino jungtinėje karalystėje. naudinga jungtinės karalystės patirtis, bet norėčiau ką pasakyti, reikėtų keisti politiką. Valstybės narės parengė daug gairių, komisija parengė gairias, bet vis dėlto ūkiuose e, pasitaiko nelaimingų atsitikimų mirtinų atveju ir iš tiesų gairės nėra sprendimas, reikia keisti politiką, kad e, būtų teikiama pagalba ūkininkams, nes dauguma ūkininkų Europoje yra labai seni, reikia keisti politiką, kad mokymo būtų daugiau, reikia keisti politiką, kad ūkiuose būtų taik, atliekamas rizikos vertinimas ir reikia naujos Europos darbo saugos ir sveikatos darbę strategijos. Taigi, pirmininkė, iš tiesų reikia keisti politiką, o ne nuolat renkti gairias. Ir uh, Ir būtent tokios iniciatyvos mums reikia, kad e, padėti žemės ūkio sektorėje gerėtų, reikia keisti politiką. Nu, panas man dvi minutės. Visiškai aišku jau, kad šią diskusiją reikia pratesti, tik tai klausimas, kaip tą padaryti. Mano galva, diskusija labai savalaikė, jo lapkačio metu svarstoma bendrosios žemės ūkio politikos um, reforma ir tam tikrus sprendimus vakar vėlai vakare priėmė žemės ūkio ministrai. Ir aš manau, kad tikrai reikia imtis priemonių, kad darbo saugas, sveikatos apsauga ūkiuose pagerėtų. Toliau, švietėjiška veikla. Ji buvo įvardyta kaip viena iš geros patirties pavyzdžių ir manau šį klausimą reikia dar panalizuoti. Aišku, e, nustebau išgirdusi, kad kai kuriuose valstybėse narės nėra e, duomenų apie, sakykime, įvykusius nelaimingus atsitikimus. Dar vienas dalykas tai apsauginiai rūbai ir kitos priemonas, kurios uh, padėtų užtikrinti desnę saugą, taip pat mokymai, kaip saugiai naudoti techniką. Tai yra paprasti dalykai, kurie tikrai duotų didelės naudos. Tačiau mane nelab, labai neramina ir tą noriu pasakyti, kad mūsų pastangos spręsti saugos ir sveikatos apsaugos problemas dažnai virsta vien tik tai varnelių dėliojimo atitinkamų anketų laukeliuose. Ir tikrai nenorėčiau, aišku, čia um, nurodinėti, ką reikia daryti, bet aš manau, kad šiandieną uh, įvairūs komitetai supranta, jog priemonių reikia imtis, kaip rodo šį diskusiją. Ir baigdamas, e, apibendrindamas diskusiją, noriu padėkoti mūsų prelegentams. Diskusija buvo labai gera, tačiau labai svarbu, kad ta diskusija nesibaigtų šios dienos renginiu, kad jinai būtų pratesta ir būtų imtasi konkrečių priemonių, bet jau vertėtų pagalvoti apie priemonės BŽUP politikos reformos ribose. Ačiū, na kągi tikrai. Mūsų klausimas yra geros partnerystės tarp dviejų parlamento komitetų pavyzdys. Ir tikėkime, kad jis duos konkrečių rezultatų. Labai dažnai politikus kaltina, kad jie išklauso, bet paskiau labai steigiai pamiršta ir nesijama jokių tolesnių veiksmų. Bet šiuo atveju manau, kad reikėtų toliau dirbti. Mes gavome informacijos, turime gauti jos dar daugiau, kad pagalvotume, kaip renkti mokymo kursus, įvertinti, kuriuose sritise daugiausiai glūdi pavojų mes jau anksčiau analizavome elektromagnetinio lauko poveikio problemą, buvo rengiami pranešimai, vyko trejato dėrybos dėl atitinkamo dokumento. Ir manau, galima tokia pačia vaga dirbti ir šiuo klausimų. Tačiau nepakanka vien tik tai svarstyti saugos problemą. Reikia galvoti, ką padaryti. Pavyzdžiui, kiek um, ilgai galima dirbti su viena ar kita medžiaga. Ir mes um, gal turėtume patys imtis teisėkuros iniciatyvos, užuot uh, problemos sprendimą palikę nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems. Nes, pavyzdžiui, kalbant apie augalų sveikat, sveikatos apsaugą ir augalų apsaugą, mes tikrai nemažai esame nuveikę ir galime padaryti dar daugiau. Kitas dalykas, kad vartotojai domisi ne tik tai kiekio ir kainos problemomis, bet taip pat ir medžiagos kokybės problema. Ir mes turime aiškiai pasakyti vartotojams, kad perkami rinkoje produktai yra geros kokybės ir kad yra tinkamų ap, darbo ap, su jais apsaugos priemonių, kad juos galima naudoti. Taigi dar kartą ačiū už labai naudingus pranešimus. Mes net sugebėjome beveik laiku baigti šį klausimą. Dabar labai trumpa kelių minučių pertrauka ir paskiau e, svarstysime klausimus pagal mūsų darbo tvarkę. Ačiū. So, ladies and gentlemen, thank you very much indeed. Is it possible for you? Ponios ir ponai, jeigu norite tarpusavę pasikalbėti, tai prašyčiau tą padaryti už salės durų. Dabar turime tęsti darbą. Dvi minutės dar. So, ladies and gentlemen, please. Uh, we... Taigi, ponios ir ponai, turime tęsti. Sėskime į vietas. Yra už salės durų puikių vietų pasikalbėti. Taigi, 13 mūsų darbo tvarkės punktas. Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms pasinaudoti priežiūros paslaugomis. Jean Lambert pranešėja ne visuomet kalba vokiškai, bet puikiai supranta vokiškai, anglų jos kalba irgi nuostabi, taigi žodis pranešėjai. Dėkui, pirmininkė, mano vokiečių kalbos žinios paprastai ribojasi tik tai gėrimų bare užsakymų. Šiandien mes turime svarstyti pakeitimus mano pranešimui dėl krizės poveikio pažeidžiamų grupių galimybėms pasinaudoti priežiūros paslaugomis. Yra daug pakeitimų. 157 pakeitimai, dalis jų yra mano. Dauguma šių pakeitimų yra labai konstruktyvus ir e, įtraukia naujus elementus į šį pranešimą. E, turiu galvoje e, tokių paslaugų teikimą kaimo vietovėse. Šios paslaugos tai nėra tik tai sveikatos paslaugos. Kalbant apie pakeitimus, ko gero, svarbiausia pasakyti, kad čia kalbame apie neįgaliuosius, įvairius neįgaliuosius vaikus, kurie atskirti nuo šeimų dėl įvairių priežasčių. Ir kai kurie pakeitimai susijęs su pranešimo srities išplėtimu, tai mums labai svarbu apsispręsti, kiek mes norime tą sritį išplėsti. Pavyzdžiui, ar čia turime kalbėti apie aktyvų senėjimą, apie žemos ūkio, apie sveikatos apsaugos sistemų reforma, 73-asis, pavyzdžiui, pakeitimas. Taigi kyla klausimų, ar turėtume leistis ir į šitas rytis. Galime, aišku, išplėsti pranešimo sritį, pranešimo tematiką, jei komiteto nariai to pageidautų, kalbant apie kompromisą ir kompromisinius pakeitimus. Tai būtų susiję su priežiūros teikėjų, ir su priežiūra e, teikiama namuose. Tai būtų G konstatuojamoji dalis, 12 pastraipa, 21 pastraipa. E, mes bandėme suformuluoti kompromisus, kurie e, susitelktų ties darbo sąlygomis šiame sektoriuje, darbo vietų potencialų šiame sektoriuje. Komisija savo dokumentuose yra tą minėjusi. Ir dar kita sritis, kuri būtų svarbi, tai konkreti pagalba tiems, kas teikia, mm, tiems šeimos nariams, kurie e, užsima tokią šeimos narių priežiūrą ir ją atlieka ne kaip profesionalai, o kaip šeimos nariai. Dar vienas rytis yra mm, poveikis moterims, kurios teikia tokią priežiūrą ir kaip tada tai atsiliepia jų padėčiai, nes jos mm, praranda galimybę būti darbo rinkoje. Yra taip pat ir e, kitų pakeitimų. susijusių su dabar vykstančių pasikeitimų poveikiu, nes mažinami biudžetai, dėl to valstybės narės šiek tiek koreguoja priežiūros sistemas, kaip visa tai gali būti vertinama Europinio semestro kontekste Ir čia turėtume, ko gero, visi bendrai pagalvoti, kokį kompromisinį pakeitimą galėtume pasiūlyti. Yra pakeitimų susijusių su galimu Europos fondų panaudojimu, teikiant mokymus pagal pasirinktas priemonės. Taip pat yra pakeitimai, kurie sieja e, šią tematiką su labiausiai nuskurdusiais gyventojais ir su labiausiai skurstančių asmenų fondu. Norėčiau kolegų paaiškinimo, kodėl jie galvoja, kad čia galėtume sieti su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenėms fondu. Kaip jau minėjau, didelė pakeitimų dalis yra labai konstruktyvus, jie įneša tam tikrų patikslinimų, paaiškinimų ir tų pakeitimų dėka, manyčiau, kad mes turėsime labai konstruktyvę, labai konstruktyvų pranešimą. Moterų komitetas, kiek žinau, ruošiasi paskelbti savo nuomonę šiuo klausimu. Taigi, jei jūs nespėjote pateikti pakeitimų mūsų komitete, galite pabandyti tą padaryti moterų komitete, bet siūlyčiau labai daug pakeitimų nesiūlyti, nes jų yra ir tai pakankamai nemažai. O dabar laukiu jūsų komentarų. Dėkoju Jūta Steinruk. Kągi, civilpilietinių teisų komitete vyksta labai svarbi diskusija duomenų apsaugos klausimais. Ir galbūt ne visi jūs, ne visi kolegos gali dalyvauti mūsų posėdėje. Dabar socialdemokratų požiūrių galimybė pasinaudoti priežiūrą yra ta pagrindinė teisė, kuri e, turi būti užtikrinta. Ir vis visi gyventojai, visi žmonės turi turėti tokią galimybę. Labai svarbu įdėkti tinkamą mokėjimą, tinkamą atlygį už paslaugas. Negalima, pavyzdžiui, nustatyti mokesčių už receptinio vaisto išrašymą, nes tokiu būdu yra baudžiami uh, vyresnio amžiaus žmonėmis Iš tiesų, reikia prisiminti, ką mes kalbėjome per ankstesnį e, posėdį, kai svarsėme pono Lamberto pranešimą. Man atrodo, kad pateikti pakeitimai visi veda tą pačią linkmę ir jie prisidės prie geresnio sustiprinimo šių pranešimo turinio ir leis um, ir leis e, patobulinti pranešimą. Todėl noriu padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Toliau ponas Begė. Ponas Bekeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausia pranešėjai. Ypač padėkoti už tai, kad jis sudarė puikias sąlygas bendradarbiavimui. Jie atsižvelgia į daugelį idėjų, bet mes bandome vienu metu apriepti įvairias sritis, kuriuose teisės turi būti užtikrintos. Mes bandome analizuoti sveikatos apsaugos sistemos problemas, konkrečiai kaip yra elgiamasi su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ši problema tampa vis aktualesnė. Apskritai, pats pranešimas yra tikrai visa apimantis ir jis apriepia daugelį šios sudėtingos srities aspektų nebejotinai, kad būtina gerinti padėtį prieigos prie priežiūros paslaugų srityje ir manau, kad mes po paskutinių tobulinimų tikrai turėsime norimą rezultatą. Ačiū. Kas dar nori pasisakyti? Klausė pirmininkė. Komisija. Tada pranešėjai. Ačiū, labai dėkinga kolegomis už konstruktyvės pastabas. Aš manau, kad tai, kas buvo pasakyta apie pakeitimus, kad jie visi e, veda mus tą pačią kryptimį, yra teisinga pastaba. Yra aišku, gal keletas ryčių, kuriuose išreikštos ir kiek skirtingos nuomonės. tai daugiausia susijęs su stigmatizuojamomis sritimis, bent jau viena e, sritis yra visiškai aiški. Aš pabandysiu susisiekti su kalbėjusiais, su tais, kurie teikia pakeitimus, kad surastume kompromisinį variantą ir tai tikrai padarysiu jau po kalėdų, e, po Velykų matyt, nes kitą savaitę labai katastrofiškai trūks laiko dėl apkrovimo. Dėkoju. Tai tada tuo ir remsimės ir kompromisinius pakeitimus svarstysime 28 gegužės. Taigi laiko yra pakankamai. Toliau keturioliktasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Ory, kuris kalbės vietoj pagrindinio pranešėjo Tomo Deutsch. Čia mes kalbame apie trečiųjų šalių prekių ir paslaugų pateikimą į sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir apie procedūras, kuriomis remiamos dėrybos dėl sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Mes turime pateikti nuomonę INTA komitetui. Tame komitete pranešėjas šią temą yra ponas Daniel Kaspary, EPP frakcijos narys. turime dabar apsvarstyti šį nuomonės projektą. Yra pasiūlyti šeši pakeitimai. Žodis ponui Ory. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Doč turėjo išvykti į Vengriją, dėl to jis paprašė mane perskaityti savo parengtą poziciją. Jisai nori pabrėžti viešųjų pirkimų svarbą. Viešieji pirkimai tiek ES valstybėse narėse, tiek trečiosiose šalise įgauna vis svarbesnį vaidmenį. ES jie sudaro 16 procentų Pavyzdžiui, Japonijoje 19 procentų, Kinijoje 15 procentų. Kiek galima pasitikėti statistiką. Taigi, viešieji pirkimai yra svarbi ekonominė veikla, bet jų reglamentavimas skiriasi ne tik atskirose valstybėse, bet ir atskirose ES valstybėse narėse. ES viešųjų pirkimų rinka sudaro 400 milijardų eurų. mūsų rinka atverta viešiesiems pirkimams iš kitų šalių 84 procentais, tuo tarpu, tuo tarpu JAV atveria viešiesiam pirkimams savo rinką tik 34 procentais, o Japonija dar mažiau. E, ponas Deutsch išnagrinėjo komisijos pasiūlymą ir padarė išvadą, kad mes esame pakankamai atvėrę savo rinkas trečių, trečiųjų šalių atstovams. Reiktų siekti, kad e, tarp JAV ir ES vyktų dėrybos dėl JAV ir ES rinkų atvėrimo per viešuosius pirkimus. Tai būtų labai svarbus žingsnis šioje srityje. Dabar 25 e, procentai Europos įmonių veiklos yra susiję su su viešaisiais pirkimais organizuojamais Europos Sąjungoje. Ponas Deutsch galvoja, kad labai svarbu pabrėžti viešųjų pirkimų socialinę dimensiją ir šis socialinis aspektas turi būti įtrauktas į visas viešųjų pirkimų procedūras. Taip pat reikia nustatyti sąlygas, kurios leistų išlaikyti esamas darbo vietas. Reiktų taip pat siekti, kad ES siektų subalansuoto sprendimo dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose trečiųjų šalių įmonėms. mes turime saugoti darbo rinkas, turime siekti, e, kad visi e, reikalavimai, taip pat ir socialiniai, aplinkosauginiai ir kiti būtų įgyvendinami. Vykdant viešuosius pirkimus, pranešėjas būtent tą linkmę ir siūlo pakeitimus, e, kurie pirmiausia susijęs su darbo vietų išsaugojimu ir atitinkamu standartų užtikrinimu. Tiek Tomas Deutsch norėjo pasakyti. Dabar Jūta Steinbruck. Für Birgit Zippel, die immer noch im Liebeausschuss ist. Äh, Frau Zippel. Kalbėsiu Birgit Zippel vardu, nes ji uh, äh, tebe dalyvauja Libe uh, posėdyje. Komisija siūlo reglamentą dėl trečių šalių prekių paslaugų patekimo į sąjungos viešųjų pirkimo vidaus rinką. Ir Svarbu, kad nebūtų taip, kad tos šalis pasinaudotų ES rinkos atverimu, netverdamos savo rinkos ateityje. Uh, Mm, galbūt reikėtų numatyti sankcijas. E, Birgit Cipel perskaičius pasiūlymą šiek tiek sunerimo, nes e, ten kalbama tik tai apie verslą, o kurgi socialinė dimensija dar, darbuotojai. Birgit Cipel džiugina Tomos e, Deutsch nuomonės projektas, e, nes jis skamba stebėtinai e, socialiai demokratiškai. Mums, socialistams, pagrindiniai dalykai yra šie. neturėtų būti daromas joks spaudimas trečiosiam šalim privatizuoti. Valstybė pati turėtų apsispręsti, ar pačiai teikti paslaugą, ar tai turėtų būti užsakomosios paslaugos. ES turėtų um, mažinti galimybės patekti į rinką, jeigu nesu, nesilaikoma žmogaus e, teisų, e, jeigu nesilaikoma tvarumo kriterijų, jeigu nesilaikoma TDO susitarimu. Svarbu, kad nebūtų iškraipoma konkurencija, galimybė patekti į ES rinką, svarbiu kalbant apie paskutinį aspektą. Reikia laikyti socialinių standartų, Birgit Cipal nuomonė, nuomonė geras pagrindas darbui ir uh, ji e, toliau laukia e, tolesnio konstruktyvaus darbo su nuomonės rengėjų ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Ar būtų daugiau norinčių įsilieti į diskusiją? Ponas Grosman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, mes kalbame apie prieigą prie <clears throat> tam tikrų dalykų, prekių ir paslaugų iš trečiųjų, rink, iš trečiųjų šalių pateikimo į rinką. Na, nereikia pamiršti, kad produktų, prekių kainos, kurios gaminamos Europos Sąjungoje, gana aukštos yra ir todėl įvežama daug pigesnių prekių. Šeštajame straipsnėje kalbama apie tam tikras išimtis bet vargu ar tos išimtis pagerins dabartinę padėtį. Visai tikėtina, kad e, bus imtasi naujų protekcionistinių priemonių. O konkurso, konkursą paskelbti nereikia gauti komisijos leidimo. Nepamirškime, kad apskritai procedūra yra labai imli protekcinėms priemonėms. Ir komisija, jeigu imsis privalomųjų priemonių, priversinių priemonių pagal dešimtąjį straipsnį, tada prireiks ir tam tikrų išimčių numatyti. Aišku, numatomos um, labai aiškios prievolės bet e, ir priemonės, bet kyla pavojus, kad bus pasirinktas konkurso metu pats pigiausias variantas, perkant prekes iš trečiųjų šalių, ypač e, tai, e, todėl, kad viešojo sektoriaus išlaidos yra ribotos krizės sąlygomis. Taip pat atsiras papildomo popierizmo ir įmonėms. Ir nežinau, ar viešųjų pirkimų sektoriaus reformos tikslai būtų būtent tokie. Manau, kad konkurso metu dar iki konkurso reikia išsiaiškinti, kokios būtų taikytinos tarptautinės normos jeigu šeštas straipsnis tebelieka, tai tada komisija turi panalizuoti, kaip jis bus taikomas. Dar vienas dalykas, kad kai kurie reikalavimai pailgins procedūrą. Dešimtajame straipsnėje nurodytos sąlygos, į kurias bus būtina atsižvelgti. O tai reiškia, kad gali būti keičiamos sąlygos, bet to būtina nurodyti prekių kilmę. Kitaip kils rizika, kad ES įmonas negaus galimybės sudaryti sutarčių. Pati konkurencija su trečiųjų šalių įmonėmis nėra problema, bet problema yra nesažiningos konkurencijos sąlygos. Ir būtent jas reikia naikinti. Tai ypač pasakytina apie mažos vertės konkursus ir vadovavimas į mažiausią kainą, kai kai kurios pasiūlymus tiesiog atmeta. Dar kartą noriu pasakyti, kad turime vengti nesažiningos konkurencijos, turime vengti nesažiningai rengiamų konkursų. Ponas Deutsch mini konkrečius pažeidimus ir darbinimo kriterijus. Tai yra konkretus e, kriterijai, tačiau e, bendrojoje direktyvoje yra nurodyta visa eilė kriterijų. Liberalams rūpi nesažininga konkurencija, kova su dempingo kainomis ir tai turėtų būti įtraukta į rengiamą reglamentą. Ačiū, kas dar nori pasisakyti. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tada paklausiu komisijos, ar jūs norite pasisakyti, ponia Peranč. Žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau priminti pagrindinius komisijos pasiūlymo tikslus. Komisijos pasiūlymas dažnai traktuojamas kaip e, priemonė atverianti Europos e, Sąjungos viešųjų pirkimų rinką. Reglamente nepakankamai atveriantis viešųjų pirkimų rinką. Bet reglamento tikslas yra priešingas - atverti viešųjų pirkimų rinką, kai tie viešieji pirkimai viršyje 5 milijonus eurų. Ir tam komisija yra numačiusi tam tikrus saugiklius. E, kad galima atmesti pasiūlymą ir tas atmetimas gali būti apskūstas tik tai griežtai laikantis nustatytų reikalavimų. Tie e, viešieji pirkimai, e, kurie viršyje 5 e, milijonus eurų, maždaug sudaro 60 procentų visų viešųjų pirkimų. Tai yra didelė svarbi viešųjų pirkimų dalis šeštasis straipsnis ir decentralizuotas mechanizmas atmesti pasiūlymą galima, jei nesilaikoma numoti, numatytų sąlygų. Viena iš sąlygų yra esantis tarptautiniai sustarimai su mūsų komerciniais partneriais. O jei tokių sustarimų nėra, tai esminio pagrindinio abipusiškumo principo nebuvimo. Tai reiškia mm, įsitikinimą, ar nėra diskriminacinių taisyklių ir diskriminacinės praktikos. Visa tai e, yra šeštame straipsnėje ir nuo aštunto iki dešimto straipsniuose. Norėčiau, kad tinkamai suprastumėt komisijos siekius. Dėl to dar kartą pakartojau šiuos aspektus. Kitas dalykas, e, kurį norėčiau pakomentuoti Mes išklausėme susidomėję jūsų komiteto nuomonių. Norėčiau pasakyti, kad socialinio ar aplinkos aspekto įtraukimas jau yra numatytas pagrindinėje direktyvoje, pagrindinėje viešųjų pirkimų direktyvoje. Taigi nereikia dar kartą mm, pradėti dėrybų dėl šių instrumentų, e, nes direktyva vis tiek yra taikoma ir socialiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai bus taikomi. Taigi nereikia kartoti to, kas yra direktyvoje, o šis reglamentas pirmiausia yra skirtas E, viešiesiam pirkimam, kai juose dalyvauja trečiųjų šalių atstovai. Ir turi būti, kaip jau minėjau, taikomos visos socialinės ir aplinkos apsaugos sąlygos, kurios yra numatytos direktyvoje. Visi šie klausimai dabar yra svarstomi, nes dabartinė direktyva yra persvarstama. Taigi, norėčiau, kad savo ateities diskusijose atsižvelgtumėte į šiuos du aspektus. Dėkoju, jei nebūtų daugiau norinčių kalbėtis, teiksiu žodį pono Ery. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden esetre érdekes volt abban az értelemben vita, hogy egymásnak szinte homlok. Dėkui, ponė pirmininkė. Manau, kad diskusijos yra įdomios Išgirdome įvairių, netgi prieštaraujančių vieną kitai nuomonių. Bet mūsų pranešėjas e, mano, kad visi e, socialiniai aplinkosauginiai ir kiti kriterijai turi būti įtraukti į tokių viešųjų pirkimų procedūras. Kaip ir tarptautinių susitarimų darbo teisės ir kitose sritise užtikrinimu. O pranešėjas nori tik sustiprinti pagrindinės direktyvos socialinį aspektą. Dėl to aš ir paminėjau, kad pati atviriausia pasaulyje viešųjų pirkimų rinka yra ES rinkos. Kitos valstybės labiau saugo savo viešųjų pirkimų rinkas ir mes norėtume, kad kadangi mūsų viešųjų pirkimų rinka yra atvira, kad ir tos šalis savo atitinkamas rinkas atvertų. Ir tam reikia mum patiem turėti aiškias viešųjų pirkimų taisyklės. To pageidauja mūsų pranešėjas. Pranešėjas taip pat yra atvirai nusiteikęs visų komentarų, nuomonių išsakymui. Manau, kad pavyks e, parengti e, kompromisinius pasiūlymus. E, pirmininkė, neužmirškime, ką komisija sakė apie socialinį ir aplinkos apsaugos aspektą pagrindinėje direktyvoje. Turėsime dar galimybių toliau dirbti. Pakeitimų paskutinė pateikimo diena yra 19 balandžio 12 val. dienos o komisija, kiek žinau, dar turi laiko iki lapkričio, taigi mes turime pakankamai dar daug laiko. Dabar suteiksiu žodį kolegai, kuris atstovauja Tamas Deutschui, kad jis pristatytų Tomas Deutscho nuomonę dėl komisijos komunikato skirto inovacijoms vardant tvaraus augimo bioekonomika Europai. Taigi, ponas Ury, žodis jum. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos strategija 2020. Joje žalioji ekonomika numatyta kaip viena iš prioritetinių mūsų vystimosi sričių. Tai yra ne tik ekonomikos ir užimtumo augimo potencialas. Dėl šios priežasties mūsų kolega ponas Deutsch nori pabrėžti, štai ką. Žmonių skaičius pasaulyje labai sparčiai didėja, gamtiniai ištekliai nėra beribiai, klimato mm, kaita kelia e, daug problemų, norėdami aukti, žengti į priekį, vystytis, turime pasiremti naujausiomis technologijomis, taip pat ir mokslinėmis. Ir dėl to Tomas Deutsch teigia, kad bioekonomika galėtų palankiai prisidėti prie visų mūsų problemų sprendimo, leistų sukurti daugiau darbo vietų, leistų kurti gerovę, leistų padaryti našesnį žemės ūkį, sumažėtų aplinkos tarša, išauktų produktivumas, didėtų mūsų konkurencingumas. ES mokslinių tyrimų septintoji pamatinė programa taip pat yra minima nuomonėje ES naujovių ir inovacijų pajėgumai turėtų būti stiprinami, kad mes galėtume pasiūlyti rinkai inovatyvius ir konkurencingus gaminius. Tiek dalykų galėčiau paminėti ir pabrėžiu, kad ponas Deutsch laukia jūsų nuomonių ir komentarų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai savo kolegos vardu pasisakysiu. Nes šiandien Mano kolega gesina gaisrus Kipre. Turiu pasakyti, kad uh, Tamason Deutsch pranešimas mums atrodo tikrai priimtinas ir pritariu kolegoms, kurie sakė, kad turinys nuoseklus ir Mano galva, iš esmės jame bandom atsakyti į keletą pagrindinių klausimų. Nereikia apsimesti, kad pakeitimai, kuriuos mes planuojame, tikrai nereikš, kad išloš visi bet negalime taikstytis su ankstesnė padėtimi. Vyksta techninė revoliucija, struktūriniai pakitimai ir manau labai svarbu, kad mes pasinaudotume šiais procesais, bandydami numatyti tam tikras perspektyvas. Taip pat turime pasinaudoti dabartinę progą išnaudoti visas galimybės. Ir įdėkti didesnio lankstumo. Tai yra viena iš tokių pagrindinių minčių, kuri vis išnyra diskusijose. Galiausiai reikia pagalvoti ir apie socialinės pasiekmes. Taigi, kaip sakiau, mes tikrai pritarėme pranešimui, teikiame vieną tik tai pakeitimą ir manome, kad bendrai pusiausvyrai tai neturės didesnės įtakos. Toliau, Phil Daniel. Taip, pona, uh, e, ponas Benion. Taip. Pone pirmininkė, aš manau, kad šiomis dienomis visi mes turime interesų. Mano e, verslas susijęs su bioekonomika. Turiu pasakyti, kad apskritai inovacijos bioekonomikos e, pranešimas yra labai geras. Bandoma atsakyti kai kuriuos su bioenergija susijusios klausimus. Ir e, tikriausiai tai aktualu trečiojo punkto atveju. Taip pat norėčiau papildyti septintąjį punktą dėl stažuočių žemės ūkėje nes reikėtų sujungti įvairias mokymo programas. Dar vienas dalykas susijęs su kaimo plėtros fondu. Jis turėtų uh, padėti ūkininkams tobulinti turimus įgūdžius ir perduoti tuos įgūdžius, nes įgūdžių turėjimas aktualus įsidarbinimo atveju. Dabar šeštas punktas. Jis labiausiai skirtas gal aplinkosauginiams klausimams, o ne užimtumo reikalams. Ir manau, kad jis kiek toks vienpusiškas, vienpusiškai suformuluotas. Uh, nes nereikia pamiršti, kad taip apsaugos rytyje vyksta didžiulis darbas, tačiau yra ir ES kaimo plėtros programa, kurios skirtingi etapai yra skirtingoms kompetencijoms ir įgūdžiams įgyti, nepamirštant, aišku, ir aplinkos sauginių dalykų. Juolab, kad ekologiniai dalykai yra svarbus biologinės įvairovės išsaugojimo atveju, todėl manyčiau šeštąjį punktą reikėtų šiek tiek uh, pertvarkyti. Taigi tiek iš mano pusės tuo tarpu, bet tikriausiai gal vėliau pateiksiu daugiau, kadangi sritis man yra artima, bet aš apsiribosiu protingų pakeitimų skaičiumi. Dėkui, ar būtų dar norinčių kalbėti? Jei ne, ar komisija norėtų ką pasakyti? Prašom. Chairman. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų pasveikinti parlamento susidomėjimo konimukatu. Ačiū um, jūsų komiteto pranešėjų už nuomonės uh, projektą tai, kas išsakoma nuomoje, yra nedaloma, neatsiejama strategijos įgyvenimo dalis. Komisija pritarė komiteto vizijai, kad bioekonomika prisideda prie darbo vietų kūrimo, e, ekonomikos augimo, žemės ūkio vedovėse. Dabar jau įdarbina 22 e, milijonus e, žmonių ir kūrė daug išteklių. Tie ištekliai gali e, atgaivinti ir pakrančių regionus, ir kaimo vietovės, tai gali padėti e, kurti darbo vietas e, ne tik tai žemės ūkija, žuvininkystėje, bet ir perdirbimo pramonėje. Aišku, reikia tam įgūdžių, kuriuos galima būtų plėtoti per tikslinės programas, mokymo kursus. Uh, E, svarbu, kad vartotojai būtų informuojami, kad gautų naujausią informaciją apie galimą pasirinkti maistą. Socialinės inovacijos gali būti naudingos siekiant sukurti glaudesnį ryšį su e, visuomenė, galutiniais vartotojais e, per, per tos veiksmus, vartotojai e, galės jausti, jaustis labiau susiję su bioekonomika ir, aišku, Europos fondai galėtų katalizuoti tos procesus. Horizontas 2020 programoje e, yra numatyta, kaip tyrimų rezultatus e, paversti produktais, kuriuos būtų galima parduoti ir aišku, tai bus labai svarbu gyvenant bioekonomikos strategiją. Komisija pripažįsta um, Europos parlamento paramą siekiant įgyvendinti programą Horizontas 2020. Ir bioekonomikos sėkmė uh, Europoje reikš, kad uh, um, ne tik tai didės konkurencingumas, bus kuriamos darbo vietos ir uh, bus mažesnė priklausomybė nuo iškastinio kūro. Dėkoju, ponas Ary, žodis jums. Dėkoju visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės, viską perdosiu ponui Deutsch. Manau, kad mes puikiai e, ir konstruktyviai galėsime parengti nuomonę. Ir nebedaug e, liko iki nuomonės projekto, iki galutinės nuomonės užbaigimo. Visus jūsų komentarus perdosiu ponui Deutsch. O ponas Bach pagal kitą darbo tvarkės punktą turintis kalbėti e, vyksta į mūsų salę, jis netrukus atvyks, ponė pirmininkė. Dėkui, dėkui už informaciją pagal 15 darbo tvarkės punktą galima teikti pakeitimus iki 26 kovo 10 valandos dienos, o mūsų komitete balandžio mėnesį toliau grįšime prie šio klausimo. Toliau mes einame prie kito darbo tvarkės punkto, svarstysime nuomonės projektą dėl ES komunikato ES išorės politika aviacijos srityje būsimų uždavinių sprendimas. Šis komunikatas Šiam komunikatui pranešimą savo iniciatyvą rengia transporto komitetas mes, mm, ponas Bach, yra parengęs nuomonės projektą. Dėkui, ponė pirmininkė, vos spėjau atbėgti į salę, bet spėjau. Ši ekonomikos sritis yra labai svarbi ir ne visas jos potencialas yra išnaudotas. Mm. dabar aviacijoje dirba 5,8 milijono gyventojų ir ši sritis sukuria 2,4 procentų viso Europos BVP. Penktais metais buvo paskelbtas komisijos komunikatas dėl išorės politikos aviacijos rytyje vystimo. Ir nors e, nuo 5 iki 12 metų e, situacija ženkliai pasikeitė, buvo dėja ir ekonominė krizė, aviacijos pramonė labai sunkiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Aviacijos rinkos, kurios parčiausiai vystosi, dabar yra ne Europos Sąjungoje. Ir labai svarbu, kad mes kuo greičiau pašalintume rinkoje, vidaus, vidaus rinkoje esančias kliūtis, kad paskatintume investicijas į šį sektorių. Europa negali e, turėti skirtingų sąlygų, skirtingų apmokestinimo lygių toje pačioje vidaus rinkoje. Be to, kai kurie oro uostai jau maksimaliai išnaudoja savo pajėgumus, plėstis nebeturi galimybių, o tai atsiliepia ir keleivius rautams, ir šio verslo plėtrai. Suprantame, kad liberalizacija mūsų rinkoje neturi pakengti sveikatos apsaugos ir saugumo ar socialinės apsaugos sistemoms, kurios yra Europoje. Turime neišleisti šių aspektų iš akių, turime skatinti konkurencingumą, bet nuo to neturėtų nukentėti nei mūsų dirbantieji, nei europiniai standartai. Galėjau tik tai nuomonę pateikti šiuo klausimu, aš pats pateiksiu pakeitimų ir laukiu kolegų pakeitimų. Paskutinė data pakeitimams yra 26, 27 kovo. Taip, ačiū už pastabas. Aš manau, kad jūs tikrai atliekamas didžiulis darbas. Man regis, kad kai kalbame apie prieigą prie rinkos, ir vidaus rinkos liberalizavimą, tai šie du aspektai yra labai svarbus. Bendras Europos dangus yra dar vienas dalykas, kuris svarbus. Reikalinga, kad Europos oro transporto pramonė būtų konkurencingesnė. Aš visiškai pritariu pranešėjui, kad būtina sutvarkyti užimtumo taisyklės, bet nežinau, ar tai pavyks padaryti pagal, um, pagal dabartinius teisės aktus. O kalbant apie e, taisyklių keitimą, tai nebejotinai, kad reikalingos konsultacijos, bet labai gali būti, jog kai kuriuose vietose yra žengama kiek toliau, negu kad, man atrodo, reikėtų daryti, todėl aš teiksiu pakeitimus. Bet mes turime įvertinti ir teigiamas pusės, ir tą naujų darbo vietų potencialą, kuris egzistuoja šioje srityje, kaip sakė Hubertas. Mes neišvengiamai dirbame konkurencijos sąlygomis. Ir konkuruojame ne tik tarpusavėje, bet ir su likusiu pasauliu. O tam, kad e, sąlygos būtų patrauklios verslui įsisteigti ir e, dirbti, reikia pirmiausia galvoti apie sąlygas užimtumui. Ir aš manau, šioje srityje tikrai mes turime dar ką padaryti. Ypač e, reikėtų um, galvoti apie sąlygas, kuriomis veikia tarp valstybinės bendrovės. Todėl vėlgi ir šiuo e, požiūriu aš pateiksiu savo pakeitimų. Jūtas Tanek. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš e, išklausiau Džordžą ir žinant skaičius, sunku nepastebėti, kad mūsų aviacijos sektorius Europos ekonomikai yra labai svarbus Todėl svarbu sutvarkyti apmokestinimą ir užimtumo klausimus. Užimtumo komitete yra pateikta nemažai pakeitimų ir tai nestebina. Oro transporto sektoriaus rodikliai yra aiškus Ir jie susijęs su daugeliu dalykų, na, kad pavyzdžiui ir įgulos darbo laiko trukmė. Bet nepamirškime, kad mes dirbame rinkos ir konkurencijos sąlygomis. O tai reiškia, jog turime sustiprinti europinį pajėgumą, kurti naujas darbo vietas, jas išsaugoti oro transporto sektorėje. Tai savo ruoštų reiškia, jog mums reikia susitarti dėl aviacijos. Jeigu ES oro uostai gebės tapti jungiamuoju logistiniu centru, kuriuo naudojasi ne tik Europos oro transporto bendrovės, tai, e, tai bus labai gerai, nes e, iš viso skurta 20 tūkstančių darbo vietų. Tačiau kitas dalykas, kad pramonės reikalus turi spręsti visi. Aš pritariu pono Bacho nuomoniai ir ketvirtojame, penktame, šeštame punktuose išdėstytiems socialiniams aspektams. Aišku, Oro transporto sektoriuje reikalinga skatinti didesnės inovacijas ir mes turime užtikrinti, kad galime konkuruoti su artim, artimųjų rytų regione, bet neturime pamiršti ir aplinkosauginių reikalavimų. Ir ko mes neturėtume daryti, ir Džordžas teisingai pastebėjo, neturėtume skatinti Europos Sąjungoje atlyginimų sistemą grįsti <clears throat> mažais atlyginimais. Nes e, jeigu sektorė įsivyraus maži atlyginimai, tai neabejotinai bus padaryta žala tos sektoriaus darbo sąlygoms. Ir tai aktualu, nes mūsų oro transporto bendrovės turi e, konkuruoti su e, kitomis kitų valstybių pasaulyje oro bendrovėmis, o, o tai daroma be kita ko ir sąs, e, sąnaudų pagrindu. Turime taip pat laikytis e, tarptautinės darbo organizacijos standartų, užtikrinti, kad darbuotojams bus tinkamai atstovaujama. Toliau, socialinė apsauga turi būti į aviacijos susitarimus įrašomas ir socialinė, įrašoma yra socialinės apsaugos nuostata. Aš manau, mes visi suprantame, jog e, kaip, galime, reikia, kaip galima reikia padėti or, tra, oro transporto bendrovėms, bet pirmiausias mūsų komiteto uždavinys - apsaugoti vyrų ir moterų teisės jų darbo vietas. Ačiū, kas dar nori pasisakyti. Norinčių daugiau nematau. Komisija, ar jūs norit pasisakyti? Badiena, ponė pirmininkė, ponas pranešėjau, gerbiami komiteto nariai, komisija pritarė tam, kas buvo pasakyta, kaip jūs sakėte, Europos aviacijos pramonė yra labai svarbi mūsų rinkoje, dėl to turime užtikrinti teisingą konkurenciją. Išorės politika turėtų išspręsti kylančias problemas. Komisija yra pasirengusi ginti teisingą konkurenciją konkurencija ne tik vidaus rinkoje, bet ir tarptautiniu mastu, tai yra bendro dangaus ir kiti projektai. E, dėl išorės veiksmų mūsų politika aviacijos srityje remiasi tuo, kad mes į susitarimus tarp ES aviacijos įmonių ir kitomis ir kitų įmonių uh, norime įtraukti nediskriminacinės nuostatas. Mes norime, kad kaimininės šalis laikytųsi mūsų saugumo, aplinkos apsaugos, vartotojų apsaugos ir kitų standartų, taip pat socialinių reikalavimų. Direktyva 2119 e, yra skirta mūsų tarptautiniai partnerystiai. Noriu pasakyti, kad e, jei šalis mūsų partnerės e, pritars mūsų pageidavimams, tai jos bus e, pakviestos į dėrybas. 2004 metų 868 reglamentas e, dėl prekių dempingo ir subsidijavimo e, ne visai tinka aviacijos pramoniai, e, bet mes turime kovoti su tuo, kad kai kurios trečiosios šalis taiko diskriminacinę praktiką mūsų aviokompanijų atžvilgių. Uh, ar naudoja tam tikras protekcionistinės priemonės. Mm, šių mm, reikalavimų nelabai galėtume pritaikyti mūsų santykiams su trečiosiomis šalimis. Planuojame e, šį reglamentą peržiūrėti. Teisingos konkurencijos nuostatos sieksime, kad būtų įtrauktos į dvišalę sutartis dvišalę sutartį su valstybėmis partnerėmis. Komisija taip pat labai aktyviai rengia e, mūsų poziciją e, tarptautinėje transporto konferencijoje. Mes norime, kad ten būtų iškelti teisingos konkurencijos e, klausimai. Ta mūsų signalą perdos toje konferencijoje, kuri dabar vyksta Airija. Ir norime, kad šios teisingos E, konkurencijos nuostatos būtų įtrauktos į mūsų visus dvi šalius susitarimus. Dėkui. Žodis ponui Bak. Neturbūt neturėčiau labai daug ką pridurti, noriu tik tai padėkoti kalbėjusiam kolegom. Ačiū komisijai už išsakytas pastabas, taip pat už patiktą informaciją apie numatomą darbą. Sveikiname tai, kad norite ir parlamentą įtraukti į socialinių partnerių tarpą jūsų svarstymuose. Dėkui. 27 kovo yra paskutinė pakeitimų pateikimo diena. Šiandien baigiame mūsų darbą. Linkiu gero vakaro. Rytoj sustinkame 9 ryto, balsuosime. Atsineškite korteles.